Bene, cari colleghi, allora la seduta è ripresa. Kolegos, tęsame plenarinį posėdį. Praėjusios vakarykščios sesijos protokolas jau išdalintas. Noriu paklausti, ar turite pastabų? Jeigu ne, protokolas patvirtinamas. Toliau šios dienos darbo atvarkėje Turime komisijos pareiškimą.